Mesdames, Messieurs. Ponios ir ponai, e, siūlau pradėti darbą. Norėčiau paprašyti visų laikytis tylos. Jeigu norite kalbėtis, tai išeikite iš salės. E, pradedame tarp parlamentinę konferenciją. Norėčiau padėkoti pirmininkui Van Rompoj komisijos pirmininkui Baroso, vicepirmininkui parlamento ponui Pitelai ir, kit, ir visiems uh, parlamentų nacionalinių atstovams, kurie atvyko, taip pat Europos parlamento nariams. Uh, dalyvaujantiems e, mūsų tarp parlamentinėje konferencijoje Pernai gruodį Europos parlamentas nusprendė e, papildyti naują procedūrą, vadinamą e, Europos semestru, e, įdėgiant susitikimus su parlamentarais E, taip pat e, įtraukti visų e, parlamento komiteto atstovus, ekonomikos socialinių biudžeto reikalų ir taip parlamente, pirmiausia, ekonomikos komitetas paminėtinas, kuriam vadovauja ponė Bals, taip pat užimtumo reikalų komitetas, jam vadovauja ponė Beres Pervanš Ir e, mes e, nutarėme sušaukti šį susitikimą, pasikeisti nuomonėmis. E, tai yra tam tikra prasme panašu į procedūrą, kuri yra apibriešta naujojoje biudžeto sutartyje, jos 13 straipsnėje. Būtent e, ten kalbam apie tai, kad e, e, vyksta parlamente debatai ir mes negalime, mes atskirai kiekviena šalis gyvenint savo biudžeto politiką, tačiau reikės ją koordinuoti, nebegalima visiškai izoliuotai dirbti apie tuos dalykus bus kalbama ir eurozonos vadovų susitikime, bet e, jeigu parlamentarai neparems, jeigu nevyks prieš tai parlamentarų debatų, nebus galima be jų nuomonės patvirtinti e, atitinkamų sprendimų. Šiandieną mes e, pirmiausia dirbsime plenarnėme posėdėje E, visų trijų institucijų vadovai pasisakys. Paskui e, surenksime klausimų atsakymų sesiją. 14 valandą e, ponas Van Rompoj išvyks, bet jisai atsakys į klausimus, o paskui likusią popietės dalį pasiskirstime į dvi darbo grupės. Vienoje kalbėsime apie biudžeto drausmę, o kitoje apie augimą. E, parlamento pirmininkas ponas e, Šulcas šiandieną vakarienėje bus. O rytoj kalbėsime apie naująją sutartį, apie naujas e, juridinės finansinės priemonės, kurios turėtų paskatinti ekonominę veiklą Europoje po krizės. Apie tai kalbėsime rytoj. Dėkoju, o dabar suteiksiu e, žodį vicepirmininkui parlamento, kuris atstovauja pirmininkui Šulcui. Ačiū, gerbiamas pirmininkė Lamasūrai. Aš irgi norėčiau pasveikinti visus e, susirinkusius čia. Tai darau e, pirmininko Šulco ir savo vardu. Noriu pasveikinti čia Europos tarybos pirmininką ir Europos komisijos pirmininką, pono Rompo ir pono Barosą. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl dabar nėra paties e, pirmininko Šulco. Jis e, turi kitų susitikimų, todėl negalėjo teiti. Žinome, kaip pastaruoju metu rutuliojasi ekonominė krizė. Todėl šiandienos posėdis įgauna ypatingą reikšmę. Turime galimybę mes e, kaip Europos parlamento nariai ir jūs kaip nacionalinių parlamentų nariai komisijos ir tarybos atstovai pasikeisti nuomonėmis šią nepaprastai svarbę ekonominio koordinavimo Europoje temą. Šioje srityje sukaupta patirtis ir per pastaruosius dviejus metus padarytos klaidos valdant ekonomikos ir pinigų sąjungą neretai parodė, kad reikia efektyvesnės ekonomikos valdysenos ES. Europos semestras yra ta bazė, kuri leis šį tikslą pasiekti, ypač tose valstybėse, kurios priklauso eurozonai ir yra saistomos bendrų prievolių. Šiandienos diskusija mums suteiks galimybę apžvelgti du svarbius politinius e, klausimus. Kaip užtikrinti visapusišką šio proceso demokratinį legitimumą ir tai padaryti turime labai aiškiai ir konkrečiai. Nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas negali būti palikti nuo šalyje, priimant sprendimus susijusius su ekonomikos valdysena. Jų negalima išstumti į šalį. O kitas svarbus klausimas yra, kaip galime užtikrinti efektyvų ekonomikos koordinavimą. Ne tik paviršutinišką biurokratinį koordinavimą, bet ir e, veiksmingą, konstruktyvų. Europos parlamentas e, šiuo klausimu deda labai daug pastangų, ES vadovų susitikimai, e, kuriuose kalbam apie kovą su krize, daugiausia dėmesio sutelkia biudžetiniai drausmiai ir taupimo priemonėms, bet nepakankamai dėmesio skiria priemonėms, kurios įtvirtintų didesnės investicijas Europoje, dėl kurių Europa galėtų tvirčiau atsistoti ant kojų daugiau turėtų būti galvojama ir apie socialinę politiką. Todėl visiškai aišku, kad dabar biudžetinės drausmos priemonės e, mūsų ekonomiką e, slegia dar labiau negu buvo numatyta. Graikijoje, Portugalijoje, Italijoje tai matome. Turėtume nacionalinius parlamentus ir Europos parlamentą daugiau įtraukti į Europos semestro įgyvendinimą. Turime užtikrinti šio projekto visišką demokratinį legitimumą ir rasti sprendimą, uh, leidžianti išbristi iš krizės. Ta sprendimą turi visi suprasti ir jis turi būti efektyvus. Europos semestro tikslas - sukurti realią politinę diskusiją. Ta diskusija teisingiausiai vyktų, jeigu vyktų čia, šiame parlamente, sutinkant su nacionaliniais parlamentais. Mes turim pertvarkyti savo sąskaitas, sutvarkyti nacionalinės sąskaitas ir aiškiau apibriežti savo politinius, politinius tikslus. Norėčiau čia padėkoti Europos komisijai ir pasakyti, kad būtina užtikrinti, jog nacionalinė politika ir nacionalinių reformų programų tikslai virstų aukšto lygio priemonėmis ir veiksmais. Taip mes galėsime Europos 2020 strategiją įgyvendinti. Europos komisijai būtina aiškiai nurodyti tas valstybės, kurios netenkina reikalavimų susijusių su vidaus rinkos harmonizavimu. Reikia privalomų prievolių, ri, priemonių, ribojimo priemonių, kurios leistų suvienodinti energetikos politiką, skaitmeninę politiką, transporto, komunikacijų politiką. Šios politikos turėtų būti vienodos visos Europos lygmenių. Negalima čia dėlsti. Taip pat reikia galvoti apie šviežius pinigus, aš galvoju apie naujus projektus, apie finansinių operacijų mokesčius. E, iš jų galėtume surinkti nemažai naujų pinigų. E, komiteto pirmininkas Lamasūras ir kitų institucijų vadovai turi ieškoti geriausių sprendimų iššūkiams, kurie iškyla dabar ES. Nes tai, kad krizė vis labiau gilėja, aiškiai rodo, kad turime nedelsdami keisti savo darbo atvarkę. Turime ryštingiau ir ambicingiau e, stengtis gyvendinti ekonomikos augimo skatinimo priemonės. 12 valstybių narių vadovai ir E, vyriausybių ir valstybių vadovai, ponė Rumpojų, jums atsiuntė laišką, kuriame mes, manome, yra išdėstytos aiškios mintis, kaip galima siekti naujų posėkių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad visi dalyviai, norintys pateikti klausimus e, kalbėtojams, turi prašyti raštu. E, formuliaras išdalintas jums visiems Kai kas iš jūsų jau jį užpildėte ir mums įteikėte. Ir tuo, tais formularais remdamiesi mes e, diskusiją sustruktūrinsime. Ir visų kalbančių prašau kalbėti nelgiau kaip po tris minutės. Merci, monsieur le président, monsieur le... Dėkui, ponė pirmininkė, Europos parlamento vicepirmininkė, gerbėmi nacionalinių parlamentų atstovai, gerbėmi Europos parlamento atstovai. E, malonu man tarti keletą žodžių tokiame svarbiame susitikime. Šiandieną jūs dirbsite taip pat rytoj. Ir šis susitikimas yra besikeičiančio laikmečio požiūris. Mes matome, kad e, Europos nacionalinė politika vis labiau susisiekia. Anksčiau e, Europos bendryje egzistavo tarsi vienoje planetoje, o nacionalinė politika dėl šešiose, deviniuose, dvylikoje ar daugiau atskirų planetų. Bet dabar viskas pasikeitė. Valstybės skolos krizė sudėtinga, ji yra skausminga, bet e, ji mums aiškiai rodo, kad sąjunga esame mes čia ir e, sąjunga yra kiekvieno žmogaus kasdienėme gyvenime. Europa nebėra kažkokia ateities abstrakti idėja ji yra mūsų kasdieninė patirtis. Mes esame tarpusavyje e, priklausom ir tai iškiau darosi ne, negu bet kada anksčiau. Ir mums reikia galvoti apie vyriausybių institucijų e, e, pagrindinės prievolės reaguoti į krizę. Taip pat nacionaliniai parlamentai turi tam tikrų prievalių Po Graikijos krizės pradžios matome, kad reikėjo priimti daug svarbių sprendimų ir nacionaliniai lyderiai turėjo susitelkti priimti tas e, priemonės. Nacionaliniai vadovai, e, taip pat nacionaliniai parlamentai labiau negu kada, bet anksčiau įsitraukė eurozonos problemų kasdieninio sprendimo dalykus. E, vyko dėrybos dėl neseniai patvirtinto paketo Graikijai. Ir žinome, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra pavojuje. Ir tik tai vienintelė priemonė mes tokią galėjome patvirtinti dėl to kad e, mūsų priemonės e, centralizuotos ribotos. Europos institucijos vaidina čia labai svarbu vaidmenį. Europos parlamentas e, e, taip pat tvirtos priemonės laikėsi diskusijose dėl šešių priemonių paketo ir buvo siekiama rezultatų. Sprendimai parlamentų ar Slovakijoje, Airijoje, Vokietijoje, Portugalijoje sekami, stebimi visos Europos, ne tik kalbant formaliai, bet ir politiškai kalbant. Ir galima pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai tapo tam tikrą prasme Europos institucijomis. E, politiškai esame visi tarpusavė susiję. Vienas sprendimas turi poveikio kitiems. Fiskalinis neatsakingumas e, sukėlė pavojų eurozonai. Jeigu e, trūks solidarumo, tai galime pamatyti tokį pat rezultatą. Uh, geresnės šalis kreditorės turi dirbti kartu. Reikia e, taip pat prisiminti, kad ne eurozonos šalių e, biudžetas ir ekonomika priklauso nuo eurozonos šalių. E, žinome, kaip svarbu šiame kontekste yra nacionaliniai sprendimai. Reikia, kad jie nepakenktų bendram rezultatui. Kaip susiklostė ši situacija? kai kurie gali pasakyti, kad nacionaliniai vadovai siekia tik tai e, europinių tam tikrų tikslų, e, esant spaudimui, o ne pagal savo įsitikinimus. Taip, spaudimas gali būti veiksmingas, e, e, faktai gali pamokyti juos. Kai aš sakau, kad krizė e, privertė e, nacionalinius lyderius galvoti apie savo pagrindinės prievolės ir aš e, norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie man atrodo labai svarbus. Pirmiausia, pasakysiu, iškilo grėsmė didelėms pinigų sumoms. Valstybės skolos krizė, kaip ir bankų krizė 2008 metais reikalauja, kad būtų panaudotos mokesčių mokėtojų lėšos, tiek teikiant garantijas, tiek paskolas. Uh, Kadangi centrinis ES biudžetas yra palyginti mažas, 1,3 procentai BVP, tai Europos institucijos pačios negali imtis lemtingų sprendimų. Dėl to valstybėms narėms nepaprastai svarbu yra įsitraukti. Uh, sumos yra tokios didelės - 500 milijardų arba daugiau kaip 5 procentai eurozonos BVP, tai reiškia, kad sprendimai gali būti priimti tik aukščiausių politinių lygmenių. Daug ministrų pirmininkų galbūt norėtų, kad tie klausimai išliktų finansų ministro ats, e, atsakomybės ribose, bet e, taip negali būti. Kitas dalykas. Krizės laikotarpiu pasiekėme e, E, ribas institucijų e, galių srityje. Mes dabar esame jau naujoje situacijoje, reikia naujų taisyklių. Uh, vadovų taryba, kuri sutelkia 27 valstybių vadovus, taip pat komisijos vadovą, e, ministrų tarybos vadovą, yra geras organas, kuris gali suvaidinti savo vaidmenį. Ne visiems tokia situacija patinka. Kai kurie politiniai veikėjai sako, kad jie yra nustumti į šoną, kai kurie sako, kad tradicinio bendrijos metodo nebesilaikoma. Per pastarusius e, porą metų mes dirbome, kad užtikrintume, jog Europos institucijos galės įspręsti e, e, naujosios tarpusavio priklausomybės rezultat, dalykus. Mes kartais pasitelkę tarp vyriausybinius elementus. Ir paradoksalu, bet tai sustiprino centrinės institucijas. Pateiksiu Jums keletą pavyzdžių. Komisija uh, E, dabar turi labai didelės priežiūros galės. Europos parlamentas labai svarbu vaidmenį suvaidino sprendžiant dėl e, šešių priemonių paketo, dėl biudžeto priežios dalykų. Tai yra visų mūsų veiksmų pagrindas. E, Trijos E, sąjunga ėmėsi trijų veiksmų pastarųjų metų, siekdama užtikrinti geresnį valdymą, e, sukurta darbo grupė dėl ekonomikos e, valdymo, fiskalinė sutartis, Europos plus susitarimas patvirtintas ir Europos komisijos vadovas taip pat dabar galės siekti rezultatų pagal ES sistemą. Jau kalbėsime apie biudžeto dalykus. Visi dabar pripažįsta, kad tai yra visiems svarbus dalykas, bendrų interesų dalykas. Mes siekiame suderinti teisės aktus. E, darbo pasidalymas šioje srityje yra nustatytas. Valstybės narės kartu nustato viršutinę ribą deficitui, o e, ir skolos ir paskui ES lygmenį nustatoma, kaip bus naudotos lėšas. Nacionaliniai parlamentai e, išlaiko suverenumą e, biudžeto kol tai nekelia pavojaus e, visų finansiniam stabilumui. Kad tos pavojus nesusidarytų, tai šalis, kurios e, turi biudžeto didelį e, deficito e, perviršį, sudarys susitarimą su komisija, kaip sumažinti tą perviršį iki mažiau kaip 3 e, procentų BVP. E, e, neseniai įvykiai rodo, kad nacionalinis politinis gyvenimas gali būti siejamas su Europos dimencija. Kiekvienas nacionalinio parlamento atstovas turėtų galvoti, kaip kalbėti su savo kolegomis Strasbūre, dirbantiems, e, dirbančiais Bundestago narys e, turėtų kalbėti su kolegomis iš Italijos, Slovenijos ir atvirkščiai. Naujoji fiskalinė sutartis, kaip ką tik sakė pirmininkas, numato e, biudžeto komitetų sustikimus nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento biudžeto komiteto susitikimus. E, tai bus labai svarbus forumas e, keistis informacijai, nuomonėmis ir paprasčiausiai išryškinti tam tikrus dalykus. Visi turi būti suinteresuoti tuo, kad Europos, parla... taip pat ir Europos parlamentas, kad šis forumas veiktų. Aš kaip žmogus iš šalies kartais galvoju, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai gyvena skirtinguose pasauliuose. Vienas pasisako už didesnį integraciją, o kiti galvoja labiau apie nacionalinius dalykus ir visą laiką stabdo viską. Labai svarbu suvokti vieniems kitų perspektyvą. Šie metai yra antrieji metai, kai pradeda veikti Europos e, semestras jis labai sustiprintas lygnant su e, Praeisiais, praeisiais metais pagrindinis kalendorius išlieka toks pat, e, komisija e, atlieka metinio augimo apžvalgą, lapkritį buvo paskelbta paskutinė apžvalga, paskui nacionalinės programos patvirtinamos, o birželio taryba pasiekia savo išvadas, formuoja savo išvadas. Uh, E, taip pat, kaip žinia, e, įsigaliojo e, biudžeto ir makroekonomikos priežios šešių priemonių paketas. Noriu pabrėžti, kad tai ne vienodu mastu taikoma ne eurozonos valstybėms, joms naujosios sankcijos nebus taikomos. Kaip žinia, komisija dabar stebi biudžeto ciklą eurozonos valstybėse narėse, kurios turi pernelyg didelį biudžeto deficito perviršį Nacionaliniai parlamentai galės taip pat palaikyti geresnį dialogą su savo vyriausybėmis šioje srityje. Komisija pagal semestrą e, vertina makroekonominę politiką, ne tik fiskalinius dalykus. Neseniai nuspręsta buvo įvesti papildomą atskaitomybę 12 e, šalių dėl papildomų ataskaitų tokiuose srityse kaip mokėjimų balansas, pavyzdžiui, Švedijai ir Danijai taryba gali padaryti rekomendacijas valstybėms narėms, e, ištaisyti netoligumus, o jeigu to nebus e, padaryta, bus pritaikytos sankcijos. Pasakysiu dar kartą, kad naujas darbo metodas atspindi naują Europos politinę realybę po krizės suvokimas, kad tai, kas vyksta vienoje šalyje, turi, reikia suvokti, kad tai, kas vyksta viena šalyje, paveikia kitą šalį, ypač eurozonoje. Tai e, pasakytina apie biudžeto deficitą, taip pat apie e, viešojo sektoriaus reformas, e, darbo, e, užimtumo srityje ir panašiai. Valstybės e, narės e, Valstybės narės turėtų tarti su komisija ir taryba prieš patvirtinamos atitinkamas priemonės ir tokiu būdu bus galima atlikti e, vertinimą, kokį tos priemonės turėtų turėti poveikį eurozonai, galėtų turėti poveikį. Baigdamas, aš noriu pasakyti, kad mes turime veikti vienas už visus, visi už vieną. Parlamentai turi prisitaikyti prie naujos situacijos. Kartais žmonės sako, kad mes e, priimame sprendimus už uždarų durų. Nemanau, kad nors viena vyriausybė ar valdyba priims esminius sprendimus, e, kai juos visi filmuoja. Bet mes tuos sprendimus priimame labai atidžiai įsiklausę į visas nuomonės. Europos e, vadovų tarybos susitikimai. Uh, visuomet jaučia jūsų atstovaujamų parlamentų balsą ir nuomonę. Mes e, savo sustikimų pradžioje išklausome Europos parlamento e, vadovo. Vienas iš mūsų kolegų, ponas Baroso, jam yra tiesiogiai atskaitingas. Uh, O e, nacionaliniai lyderiai kalbėdami taip pat kalba apie savo parlamentų nuomonę, pristatydami ir gindami tam tikrus pakeitimus. Kolegos, man kartai susidaro įspūdis, kad aš esu vienintelis šiame kambaryje, kuris neturi jokio parlamento. E, aš buvau anksčiau politikas, rinktas politikas, e, nacionalinio parlamento vadovas, pasilgau tų laikų, bet žinau, kad e, dirbu su 27 atstovais, kurie yra demokratiškai išrinkti. E, kolegos, 60 metų vyksta integracija. Europa nekuriama e, iš panaikinant valstybės narės, bet siekiant jas sutelkti labiau negu bet kada. Mes krizėje pasiekėme visiškai naują bendradarbiavimo lygmenį. E, atsirado vidaus reikalai europinio masto. Tai yra mūsų vidaus politika. Todėl labai svarbu palaikyti dialogą tokį, kuris vyksta šiandieną. Ačiū Jums uždėmesi. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad po tokio, e, po šio susitikimo jūs e, jausitės mažiau e, neramiai, nes matysite visų, susitiksite su visų parlamentų atstovais. O dabar suteiksiu žodį gerbiamam Europos komisijos pirmininkui ponui Barosui. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas Europos tarybos pirmininkė, gerbiami komitetų nariai, Europos tarybos pirmininkė, gerbiami kolegos. Man smagu e, būti čia atidarant e, tarp parlamentinę diskusiją apie Europos semestrą. Aš e, sveikinu Europos parlamento iniciatyvą organizuoti šį posėdį. Ypač džiaugiuosi turėdamas galimybę pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento atstovais. Mesgi žinome, kad ir nacionaliniai parlamentai uh, E, atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį šiame procese. Tarp parlamentinis debatas, diskusija iliustruoja Europos demokratiją praktiškai. Mes e, manome, kad e, būtina sustiprinti Europos demokratiją, stiprinant santykius tarp nacionalinių demokratinių procesų ir Europos demokratinių procesų. Europos semestras leis numatyti ir užkirsti kelią ekonominiam disbalansui ir atitinkamai su jie susijusiems rizikoms, kad padariniai nebūtų jaučiami kitose valstybėse. Todėl tai yra nepaprastai svarbi mūsų krizės sprendimo dalis, siekiant užtikrinti tvaraus ekonomikos augimo. E, Sustikimas vyksta pačiu laiku ir mes galėsime prisidėti prie demokratinio legitimumo užtikrinimo būtent susitikę čia. Šiandien norėčiau išskirti tris dalykus. Pirmiausia, mūsų semestro reikšmė reaguojant į finansų krizę. Antra, kaip šis semestras gali užkirsti kelią ateities krizėms. Ir galiausiai norėčiau paminėti keletą priemonių, kurių mes visi galėtume imtis, kad šį procesą optimaliai panaudotume ir e, atsižvelgtume į visus ekonominius ir demokratinius elementus gyvenimo metu. Pirmiausia, e, Europos semestro tikslas yra stiprinti valstybių narių biudžeto ir struktūrinių politikų koordinavimą jų rengimo etape, kad būtų galima išsiaiškinti netitikimus ir galimus um, nukreipimus nuo pusiausviros. Ponas Van Rompoj paminėjo jau daugelį būdų, todėl aš galiu labai trumpai tai apibriežti ar apibūdinti. Europos komisija jau praėjusiu metu lapkričio mėnesį pradėjo šį semestrą, numatėme vidutinį metinį augimą ir atinkamas prognozes šiems metams, nustatėme prioritetus ekonomikos augimui E, tai yra kova su nedarbu, bankininkystės stabilumo atkūrimo, kova su kitomis stambiausiamis problemomis. Apie tai yra kalbama nuolat per ministrų susitikimus taryboje. Ketvirtadienį valstybių ir vyriausybių vadovai susitiks čia Briuselėje. Aš pats ten būsiu, žinoma, pirmininkaus Europos tarybos vadovas. Ir būtent tada mes kalbėsime apie tuos iššūkius ir e, galimybės juos atremti. Taip pradėsime naują Europos semestro etapą ir valstybės narės ten pristatys savo nacionalinės bioekonominės programas. E, nes Pristatydamas kitų semestro gyvendimo etapų, aš norėčiau tik pasakyti, kad per semestrą mes remsime vieni kitus, mokydamiesi, teikdami praktinės gairės ir e, darbinius sprendimus problemams, kurios iškyla dabar. Galėčiau pateikti pavyzdžių, ką turiu galvoje. Pavyzdžiui, nuolat per šį procesą Europos komisija ir taryba galėtų teikti gairias, nes problemos yra visiems bendros ir jų padariniai yra bendri visoms ES valstybėms narėms. Pavyzdžiui, aš turiu galvoje dvišalių susitikimus su absoliučiai visomis valstybėmis narėmis. Ir po tų e, dvišalių susitikimų galėtumėm pateikti tikslinės rekomendacijas. Uh, Tai reiškia, kad Europos komisijos veiksmų grupės bus siunčiamos į aštuonias valstybės narės, su kuriuose iškyla didžiausios problemos susijusios su jaunimo nedarbu. Tai bus padaryta jau dabar, vas, tai yra daroma jau dabar vasario mėnesį ir bandome išsiaiškinti, kaip struktūriniais fondais pasitelkiant būtų galima sukurti daugiau darbo vietų jaunimui. Tai nėra tik tai klasikinės e, makroekonominės priežiūros pavyzdys. Mes e, galime kalbėti ir apie realų dialogą ir sąveiką su ekonominė politika ir e, tvariu augimu. Ir tvaraus augimo. E, Juolab, kai semestras susijęsime su bendra ekonomikos valdysenos sistema ir Europos 2020 augimo strategija, suprasime, kad jis yra nepaprastai svarbus stabilumui ir pasitikėjimui atkurti. Be abejo, augimo be pasitikėjimo nebus ir nebus šios krizės sprendimo tol, kol nerasime augimo skatinimo priemonių. Ir galiu pasakyti, kad vienas iš svarbiausių e, dalykų, e, ką mes visi suprantame kaip politiniai lyderiai, E, yra sušvelninti socialinius padarinius susijusios su tomis skausmingomis reformomis, kurios yra gyvenamos daugelį valstybių narių. Taip pat e, turime kalbėti apie socialinį priimtinumą ir politinį E, realumą tų e, ambicingų programų, kurias mes dabar bandome priimti. Todėl aš nuolat akcentuoju, kad reikia aiškiai nustatyti tikslą. Tikslas - ekonomikos augimas. Fiskalinis konsolidavimas e, prasidės savaime. Ir labai svarbu, kad ES piliečiai suprastų, koks yra tas tikslas ir kad tas tikslas yra mums bendras visiems ir jo siekime per šias reformas. Piliečiai turi suprasti, kodėl jie turi aukoti šitą tose reformose. Bet labai svarbu, kad tas aukojimas būtų paskirstytas, tas aukos būtų paskirstytos vienodai daugmaž visiems, kad e, našta netektų tik tai pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms. Taip aš perinu prie savo antrojo klausimo. Kaip Europos semestras galėtų užkirsti kelią krizėms ateityje? Uh, E, yra padaryta išvada, kad e, per šią krizę politikai ir piliečiai galėjo pasimokyti, jog e, valstybių narių ekonomika yra nepaprastai glaudžiai susijusi. Lygiai taip pat Europos ekonomika yra susijusi su kitomis pasaulio ekonomikomis. Tai, kas vyksta vienoje valstybėje, gali turėti rimtų padarinių kitoms valstybėms. Ir pasaulis labai didžiai stebi, kas vyksta eurozonoje ir Europos Sąjungoje. Tai rodo, kad mes esame nepaprastai tarpusavėje priklausomi globalioje ekonomikoje. Europa yra sukūrusi solidžią vieningą rinką. Tai yra vienas iš didžiausių mūsų pasiekimų E, išnaudojant ekonominį potencialą. Aš esu tikras, kad be jo ekonomikos krizė Europoje būtų kur kas rimtesnė. Šiandien matome, kad vieningos rinkos modelis, atnešęs labai daug naudos, reikalauja ir daugiau atsakomybės apsijimti. Taigi pats laikas yra pagerinti ankstyvo įspėjimo sistemą, kad užkirstume kelią e, tiems pašaliniams padariniams, kuriuos Europoje matėme nuo pat 2008 metų. Aiškiai pasakykime, nacionaliniai biudžetai yra nacionalinių parlamento atsakomybės rytis šalis ir toliau taip bus. Ir tai yra pasakyta labai aiškiai, e, apibrėžiant demokratiją ir galios pasidalėjimą. Tačiau Europos semestro tikslas yra sukurti platformą, e, kurioje būtų galima išvelgti anksti galima silpnasias vietas ar problemas, surinkus atitinkamą e, tikslę informaciją. Aš manau, kad kai mes turėsime daugiau informacijos Europos lygmenių, galėsime prisidėti prie sprendimų prieimimo ir nacionalinių lygmenių. Tai gali būti svarbi priemonė užkirsat kelią e, vidiniam disbalansui ir nepageidautiniams e, šalutiniams padariniams. Aš žinau, kad e, bus e, išreikšta šiokio tokio susirūpinimo, kad nacionaliniai planai bus kontroliuojami Europos lygmenių. Tačiau nepamirškime, kad visi ekonominiai ir biudžetiniai sprendimai yra labai atidžiai analizuojami išorinių veikėjų ir rinkos veikėjų. Todėl pasistengime geriau visi sutelkti jėgas ir eiti tą pačią kryptimį. Mes negalime e, nekreipti dėmesio į tai, kaip glaudžiai yra susiję e, mūsų ateities vertybiniai popieriai. Mes žinome, kaip e, svarbu yra visiems kartu kurti rinką, kad atkurtume ekonomikos augimą visoje sąjungoje. Kad Europos semestras prisidėtų prie šių tikslų, reikia užtikrinti tam tikrą cikliškumą. Tas procesas negali būti primetamas iš viršaus į apačią. E, visi veikėjai visais lygminimis turi prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo. Todėl mes labai džiaugiamės, kad visi visais, kurie nori dalyvauti tame procese. Taip pat džiaugiamės, kad vasario mėnesio Europos parlamento plenarnėme posėdėje buvo pateiktos nuomonės apie pirmąjį Europos semestrą ir e, visos e, Europos institucijos paskatino e, teikti atitinkamas nuomonės. Europos komisija, pavyzdžiui, praėjusiu metu lapkričio mėnesį pateikė ekonominio augimo apžvalgą, kuri leidžia, e, mm, kuri pasitarnauja kaip pagrindas diskusijoms ir Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose. Bet to mes kalbam apie struktūrinių priemonių įgyvendinimą praktiškai, kad būtų atkurtas Europos konkurencingumas Mes pripažįstame, kad jau visoje ES yra įmasimas nepaprastai didelių pastangų ir galiu pagirti drąses reformas daugelėje valstybių narių. Bet yra nemažai sričių, kur pažanga ir labai lieta. Nors uh, E, fiskalinės konsolizacijos srityje e, pažangos pasiekta daug, ekonomikos augimas skatinančios reformos vis dar stabdžiuoja. Ma, tai pasakytina apie mokesčių reformą, pensijų reformą, darbo rinkos reformą, paslaugų ir mažmeninės prekybos sektorių atvėrimą. Žinoma, visoje ES padėtis nėra vienoda, tačiau Europos komisija ir taryba e, rengia rekomendacijas konkrečiai apie, valstybė, apie atskiras valstybės narės ir ten bus įvardinta E, rekomendacijas kiekvienai valstybei nariai. Mes galime pasakyti, kad Europos semestras yra būtinas augimui ir konkurencingumui atkurti. Mes teiksime gairias, paramą ir e, tarnausime kaip jūsų partneriai įgyvenant šį semestrą. Aš tikiuosi, kad jūs, e, kalbėdami su savo valstybių piliečiais, su savo rinkėjais, paaiškinsite jiems, kaip yra svarbu bendradarbiauti visoje Europos Sąjungoje, kad mes išliktume konkurencingame pasaulyje. Ir kai kalbame apie Europą 2020 strategiją, turime labai aiškiai pripažinti, kad reformas turi vykdyti nacionalinių lygių vietos veikiai, ne tik parlamentai, bet ir socialiniai partneriai, regionai. E, tokiu lygmeniu turėtų būti daroma daugiau negu čia kaip e, Europos tarybos vadovas pasakė, mes turime jokių būdų nesukurti įspūdžio, kad yra atotrukis tarp ES ir e, realybės. Aš e, dažnai girdžiu sakant, kad valstybių ir vyriausybių vadovai susitinka Bruselį ir kalba vienaip, o paskui grįžę į valstybės narės kalba kitaip. Ir jūs čia galite suvaidinti labai svarbu vaidmenį, išplėsdami diskusijas iki masinio lygmens. Uh, E, turime suprasti, kad Europos integracijos pranašumų panaudojimas gali sukurti ekonomikos augimą, kuris skatins darbo vietų kūrimą. Kai kalbame apie ekonomikos augimą, turime nepamiršti ir investicijų, apie tai kalbėsime per kitą vadovų susitikimą. Apie projektinės obligacijas čia galėčiau pasakyti, kad kitoje e, daugia finansinėje programoje yra numatyta tam tikrų priemonių, kaip e, suderinti investicijas, panaudojant mūsų struktūrinius fondus, Europos investicijų banką ir privatų sektorių, kad Europoje, pavyzdžiui, būtų daugiau investuojama infrastruktūra. Yra daug investuojama į transportą, energetiką, į skaitmeninę sritį. Tai Europoje yra reikalinga. Todėl, kai kalbame apie, apie ekonomikos saugimą, turim suprasti, kad šnekame ne tik apie uh, reformas. Mes turim kalbėti ir apie deramas investicijas Europos lygmenių ir apie galimas priemonės sušvelninti negatyvius padarinius ir socialinių požiūrių padaryti tas priemonės priimtimės, nes Taigi, ponios ir ponai, baigdamas aš galiu pasakyti, kad sutelkdami viename procese tiek daug skirtingų elementų, Per Europos semestrą mes e, leisime panaudoti tą milžinišką potencialą, kuris egzistuoja Europos Sąjungoje. Jeigu tą potencialą visiems atversime, galėsime pasinaudoti mūsų sukauptais pasiekimais ir pranašumais. Darbas turi vykti suderinant nacionalinių lygmenį ir Europos lygmenį, užtikrinant stabilumą artimiausių metų ir skatinant tvarų augimą vidutinės trukmės laikotarpį ir tolimesnėje perspektyvoje. Visų tų elementų, žinių ir priemonių e, sujungimas viename procese atvers milžinišką potencialą ir daug galimybių mūsų ekonomikos augimui ateityje sustiprinti. Čia kalbame apie priemonių mobilizavimą, sinchronizavimą ir geresnį jų panaudojimą. Taip pat mes kalbame apie ryšių tarp nacionalinio ir Europos lygmens sustiprinimą, priimant biudžetinius ir ekonominius sprendimus tai būtų labai svarbus žingsnis į priekį, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą Europoje. Mes dabar visi vienodai norime, kad demokratinis legitimumas būtų tvirtesnis. Aš tikiuosi, kad šiandienos posėdis yra labai svarbus žingsnis siekiant šios ambicingos vizijos, linkiu Jums konstruktyvios dienos ir e, labai norėsiu išgirsti Jūsų išvadas ir taip pat noriu dalyvauti šioje demokratinėje diskusijoje. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Labai dėkoju komisijos pirmininkui. Dabar vyks diskusijos. Kadangi po kelių minučių jau turės išeiti ponas Van Rompuy, aš siūlau išklausyti tris e, klausimus pirmuosius, į kuriuos galėtų atsakyti pirmininkas Van Rompuyus, o paskui tęsime darbą. Aš e, prašyčiau, kad visi iš jūsų laikytų. Būtumėte drausmingi, nekalbėkite ilgiau kaip 2-3 minutės, kad galėtume e, gerai padiskutuoti. E, pirmasis pasisakys e, Prancūzijos Senato finansų komiteto pirmininkas. Dėkoju, gerbiami kolegos, pirmininkė. Šis susitikimas tikriausiai yra susijęs su būsimos sutarties 13 straipsnio taikymu. E, ar būtų galima sužinoti, kokia jūsų yra vizija dėl tokių ateities susitikimų? Ar tai bus informaciniai susitikimai, ar e, paprasčiausiai bus techninių kontaktų vieta, ar bus galima sukurti tam tikras darbo grupės? grupės, kad būtų galima įsigilinti į problematiką. Mes visi tikriausiai norėtume išgirsti tiksliau apie tuos susitikimus. Toliau dėl e, metodo, dėl savokų, kurie taikomi Europos semestrui. Mes nacionaliniuose parlamentuose matome, kad ties savokos daro, tampa vis sunkiau E, sudėtingesnės ir makroekonominė analizė tampa vis sudėtingesnė. E, galbūt e, reikėtų kokį nors nepriklausomą komitetą sutelkti, kad būtų galima įsigilinti į šį dalyką. Ir noriu paklausti, ar negalima tokio požiūrio būtų pritaikyti pagal europinį principą. E, pavyzdžiui, e, būtų galima žiūrėti tokius klausimus kaip pervišį į ekonominį ciklą, e, į supaprasnimo dalykus ir tai, ar ką daryti dėl korekcijų, mes tuo metu užsitikrintume geresnę situaciją savo. Ir galbūt viską būtų pasižiūrėta teisingiau, jeigu, pavyzdžiui, skaičius nustatytų ne, ne viena komisija. Kitaip tariant, jeigu būtų kažkokia sutelkta ekspertų grupė iš šalies. Kitas dalykas, komisija pateikė ataskaitą vasario 14 dėl e, perspėjimo mechanizmo ir man atrodo, kad E, dabartiniai duomenys dėl perviršio, tiksliau dėl biudžeto deficito perviršio, 6 e, procentai, tai atrodo siekiamybė. Mūsų partnerė Vokietija e, turi 5,9 procentų perviršį. Aš čia šiek tiek ironiškai kalbu. Bet iš tikrųjų grįžtų prie tos minties, kad reikia taikyti teisingai viską, reikia parengti kažkokius bendrus atskaitos taškus, kad tai padarytų ekspertai ir mes tada galėtume visi e, pritarti jiems ir e, vadovautis jais, be jokių kokiu nors ypatingų minčių. Ačiū pirmininkė Marinė, aš e, manau, kad abu pirmininkai pasistengs atsakyti šį klausimą. Dabar suteiksiu žodį poniai Berkins, kuri yra finansų ir biudžeto E, komiteto pirmininkė Belgijos e, parlamente. Aš e, žinoma norėčiau su dideliu džiaugsmu prisijungti prie šio posėdžio, kuriame dalyvauja ir tarybos, ir komisijos vadovai. Manau, kad mūsų, rezulta, mūsų darbo rezultatai atsispindės priimamose teisės aktuose ateityje. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, ypač pono Von Rompojaus, į uh, E, tai, kad Europos semestras e, yra siejama su Europos ekonomikos valdysena. Šešių dokumentų paketas jau yra įgyvendinamas. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į siūlomą tvarkaraštį, laiko terminus, kai, kiek yra terminai numatyti biudžeto planų įvertinimui. Federalinės valstybės, tokios kaip Belgija, susidurs su nepaprastai dideliais sunkumais tenkinant tuos terminus, nes uh, E, mes žinome, kad mums reikės dėrėtis su federaliniais e, savo dariniais, aš, e, dal, padaliniais. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ir aš išklausiau prieš tai kalbėjusio kolegos ir galiu taip pat pasakyti, kad atkreipiu dėmesį į vasario 14 dienos komisijos paskelbtą ataskaitą, kurioje yra kalbama apie tai, kokiu valstybių narių e, veiksmai turėtų būti. Pagal e, šią ataskaitą matome, kad Europos komisija daugiausia dėmesio sutelkia konkurencingumui ir nepakankamai dėmesio yra skiriama tokiems dalykams, kaip moksliniai tyrimai ir naujovių kūrimas arba energetiniai momentai, e, kurie yra susiję 400 milijardų per metus. Be to, mes žinome, kad mūsų valstybės narė susiduria su uh, rimtomis vidaus finansų problemomis. Nedarbo klausimas yra nuorat keliamas, jis yra siejamas su socialinėmis politikos įgyvenimu, e, skurdu, su makroekonominės ele politikos elementais netgi kartais. Mes e, žinome, kad nors Europos parlamentas e, labai dažnai kalba apie tai, Europos komisija daugiau dėmesio skiria tam, kas labiau rūpi stambiausiams valstybėms narėms, o ne mažesnėsiams. Daugiausia e, yra tik išskiriamos tos valstybės, kurios yra kaltos tarsi, ar kaltinamos dėl krizės atsiradimo. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai ir paaiškinti savo nuomonę, e, kaip, e, apie tai, kaip Europos semestras atsirado ir kaip jisai Mm, kaip tas planas keitėsi. Iš pradžių jis buvo siejamas su Europos strategija 2020. Ir Europa 2020 e, yra siejama su pagrindinėmis prioritetinėmis iniciatyvomis. Europos komisija, pradėjusi kalbėti apie Europos semestrą, E, apie jokias prioritetinės, um, prioritetinius tikslus iniciatyvas nebekalbėjo. Daugiau yra kalbama apie valstybių narių um, nacionalinės politikas ir apie tai, kad jos bus kasmet griežtai tikrinamos. Europos komisija mm, taip pat kalba, kad pagal Europos semestrą bus tikrinama apie tai, kaip žaliavinės medžiagos yra naudojamos ir kaip resursai yra panaudojami. Apie tai bus, tai bus daroma nuo e, pat šių metų ir e, pagal tai e, bus galvojama, kokia turėtų būti kovos su skurdu politika, socialinė politika ir panašiai. Mes manome, kad reikėtų globalesnio požiūrio, kuriuos kuris leistų sukurti tam tikras ekonomikos raidos priemonės, uh, nes e, negalime tik tai kalbėti apie suvienodintą ES politiką, nesuderinant visų politikos ryčių. Toliau Salvador Dalyga iš Europos parlamento biudžeto komiteto. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paliesti visai kitą temą. Aš esu Europos parlamento biudžeto komiteto narys. Europos semestras yra labai svarbus nacionaliniams biudžetams. Ir manau, kad ta praktika, kai komisija, kai komisija yra pateikiami nacionaliniai biudžetai, yra visiškai įdomi, tačiau yra svarbus klausimas, ar nereiktų koordinuoti visų biudžetų tarpusavėje nes juk Europos biudžetas 80 procentų savo lėšų skiria e, valstybėms narėms. Taigi mes, e, taigi, e, tos, lė, tas lėšas turėtų paremti nacionaliniai parlamentai ir biudžeto ciklas prasideda kovo, balandį, o baigėsi lapkričio mėnesį, kuomet paskelbimas komisijos komunikatas. Iš tiesų tai yra gana sudėtinga procedūra ir labai sudėtinga būtų ją suderinti tarpusavėje, turint omenyje 27 valstybių narių biudžetus ir ateityje netgi jie bus 28 kalbant apie Europos semestrą, buvo pasirinkti įvairūs kriterijai, kaip vertinamos išlaidos. Yra pabrėžiama, kad reikia kurti Europinę pridėtinę vertę ir tą turėtų daryti nacionalinių parlamentų biudžeto komitetai. Todėl mums svarbus yra toksai dalykas, kurį pabrėžia ir ponai Van Rompoj bei Baroso, kad Europos semestras turėtų e, prisidėti prie to, kad Europos biudžete atsispindėtų taip pat ir nacionaliniai prioritetai ir atvirkščiai. Taigi mes turėtume e, turėti galimybę bendrauti su nacionaliniu parlamento atstovais apie jų reikalus. Dėkoju, ponas tarybos pirmininkė. President. Dėkoju, ponas pirmininkė. Viską labai atidžiai išklausiau visų klausimų. Mano užduotis gana lengva iš tikrųjų. Aš arba turėčiau kalbėti apie dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento arba e, kreiptis, e, nukreipti šį klausimą į Europos e, komisiją. Ne visuomet man tenka tokia lengva užduotis. Išklausiau trijų klausimų ir vis tik tai norėčiau kai ką pastebėti. Pirmiausiai, 13 naujosios sutarties straipsnis. Jūs apie tai kalbėjote ir pagal e, jūs turėsite e, paskui diskutuoti dėl šios starties, ratifikuoti. Ir tas 13 straipsnis a, a, e, numato galimybę a, Europos parlamentui, nacionaliniams parlamentams a, renkti konsultacijas ir tai yra atviras dalykas. A, ne mūsų lygmenyje e, rengiant e, tekstą sutarties e, yra nurodyti, kaip reikėtų bendradarbiauti. Pripažįstama, kad toks bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus dėl priežasčių, kurias minėjau aš ir komisijos pirmininkas. Ir Tai yra politinis dalykas, kad pripažįstamas tokio dialogo svarbumas. Ir dabar jūs turėtumėte nuspręsti, kaip organizuoti tokį dialogą, koks būtų pats geriausias būdas, e, kad kaip galima geriau būtų galima uh, įnešti savo indėlį. Kitas pastebėjimas. Dėl E, tam tikrų nepriklausomų veikėjų, rengiant tam tikrus parametrus, rodiklius. E, manau, kad komisijos pirmininkas e, pasisakys šio klausimu, bet komisija neveikia tuštumoje. Kaip pavyzdžiui, struktūrinis biudžetas yra apibrėžiamas, tai yra daroma klausantis, skaitant, nagrinėjant e, visus e, tyrimus, kurie atlikti šioje sudėtingoje srityje. Ir tik tai tada pateikiamas pasiūlymas, įsigilinusi viską. Tai yra susijęs su skaidrumu. Ir taip pat E, tokiu būdu bandoma padaryti viską labiau prieinama visiems, o ne pasirinkti vieną kažkokį gerai apibrieštą metodą ar skaičių. E, jeigu nebus patikėta ši užduotis komisijai, tai man atrodo, mes pradėsime kažkokias bereikšmės diskusijas. Uh, Komisija mums yra nepriklausoma struktūra, kuri dirba glaudžiai bendradarbiaudama su e, daugeliu tyrimo institutų, ji e, apibrėžia tam tikrus dalykus, e, pateikia apibrėžimus ir pagal juos dirba. Dabar atsakau, Belgijos atstovai tikrai tai yra sudėtinga šalis, bet ji nėra vienintelė. Yra keletas nemažai federalinių valstybių Europos Sąjungoje. Vokietija, Austrija, Belgija, Ispanija ir tam tikrą prasme kitos valstybės. Ir dabar dėl laiko grafiko, bendrojo laiko grafiko. Ką galime pasakyti? Šiais metais komisija labai anksti e, pateikė metinio augimo apžvalgą dar lapkritį. Ir e, tai buvo padaryta gerokai iš anksto ir tai labai viską supaprastina. Ir e, galima pasakyti, kad e, esant normaliam ciklui, nuo lapkričio jau galima organizuoti darbą, kad e, balandį būtų parengtos reformų programos stabilumo planai nors struktūra yra gana sudėtinga, e, pavyzdžiui, kai kuriuose federalinėse valstybėse užtektų to laiko. Dėl konkurencingumo. Visuomet reikia rinktis ir tas pasirinkimas yra labai trapus, delikatus. E, aš E, pasakysiu, kad viena šalyje, kurią aš geriau galbūt pažįstu negu kiti, yra įstatymas dėl konkurencingumo, yra e, kalbama apie tam tikrus parametrus ir apie procedūrą, dėl kurios yra balsavęs Europos parlamentas. Aš Jums pateiksiu pavyzdį. pavyzdį. Komisijos ataskaitoje, kuri paskelbta vasario 13 dieną, kalbama apie konkurencingumo problemą. Bet ne tik tai apie atlyginimus kalbama. Aš dabar neminėsiu valstybių, bet kalbama apie tai, kad prarandamas konkurencingumas dėl to, kad trūksta inovacijų. Taigi norėjau paminėti Jums tokį pavyzdį. Konkurencingumo savoka – koncepcija yra susijusi su tam tikrais uh, rodikliais. Vienas iš rodiklių yra labai gerai žinomas, pavyzdžiui, apie tai kalba, kaip sakiau, Belgijos įstatymė, bet taip pat žiūrima į eksportą ir į kitus uh, elementus, kurie yra labiau uh, kokybiški nesusijęs su kaštų tiek konkurencingumu, bet su produktų gaminių konkurencingumu labiau. Dar keletas pastebėjimų dėl klausimų. Pirmiausiai e, dėl paskutinio kalbama apie e, komisijos e, veikimo mastą, sritį. Uh, uh, uh, labai skirtingi yra nacionalinių e, parlamento, Europos parlamento biudžetai. E, tiksliau, Europos biudžetas ir nacionaliniai biudžetai. Nes e, Europos biudžetas susijęs su investicijomis. Valstybės narės įneša tikrai didelius įnašus, kai kurios sako, kad per nelik dideli tie įnašai jų. Uh, ir norima e, keisti tai mokesčiais tiesioginiais. Bet noriu pasakyti, kad pirmiausia, tai yra biudžetas siejamas su investicijomis, o nacionaliniai biudžetai yra visiškai kitokio pobūdžio. E, kai kuriuose valstybėse narėse 40-50 procentų biudžeto susidaro iš pervedimų, e, išlaidų, vartojimo elementų, taigi negalima lyginti tų dviejų dalykų. Tai yra skirtingi dalykai, net ir masto požiūrių. Europos biudžetas susijęs su vienu procentu e, BNP, jis, jis yra tokio masto. Valstybių narių viešosios išlaidos yra skirtingos, bet gali sudaryti 10 procentų BVP. Tai yra visiškai skirtinga kiekybinių požiūrių. Taigi nacionaliniai ir Europos biudžetai yra skirtingi taip pat ir kokybinė prasme. E, Kalbam apie e, grafiko kalendorių pridernimą e, ir galbūt visko nepavyks visiškai suderinti. Dar manau, kad jau atsakiau į tuos visus e, tris klausimus ir pasakysiu, kad komisijos pirmininkas gali atsakyti į kitus klausimų aspektus geriau negu kad aš. Dėkuoju Jums uždėmesį. Très bien, merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė, Europos tarybos pirmininkė. Labai e, esame dėkingi už tai, kad e, dalyvavote ir kad atsakėte į klausimus. Dabar aš siūlau, kad e, mes toliau išklausytume dalyvių pasisakymų ir paskui pirmininkas Baroso atsakys iš karto į, sureaguosi visus pasisakymus. Todėl aš ir toliau prašyčiau e, jūsų kalbėti ne per daug ilgai, taip e, galės daugiau dalyvių išreikšti savo nuomonės. Suteiksiu žodį finansų. E, Suomijos eduskuntos finansų komiteto pirmininkui. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kai buvo sukurtas euras ir pasirašytas stabilumo ir augimo paktas, e, buvo e, suprantama, kad susitarimo svarbu laikytis, kad euras būtų išgelbėtas. Ir jeigu to nebūtų, tai dabar mes susidurtume su rimtomis problemomis. Bet dabar valstybės skolos krizė atsirado dėl to, kad visų reikalavimų nebuvo laikymasi. Tai, kad nebuvo laikomasi stabilumo ir augimo pakto, rodo, kad ES teisinės e, viršenybės nėra. Europos e, komisija dabar kuria naują biudžeto drausmę pagal šešių dokumentų paketą ir panašiai, tačiau e, bendrai galiu pasakyti, kad visi pasiūlymai yra labai geri, tačiau kai po metų dviejų ar trijų pradedam kreiptis į teismą, procesas būna labai lengvas, nes rinkojegi sprendimai yra priimami e, nepaprastai greitai, per kelias valandas ir nelgiau kaip per dvi dienas. Taisyklės turėtų būti paprastos ir veiksmingos. Norėčiau paklausti, e, daug valstybių norėtų prisijungti prie euro, ar būtų įmanoma e, išmesti valstybės iš eurozonos, jeigu trejus metus jį pažeidinėja stabilumo raugimo paktą? Mes e, biudžetinių įgaliojimų e, parlamentai neturim, bet turbūt turėtų būti nustatytas tam tikras reikalavimas, kad jeigu nesilaikia reikalavimų, turi būti išmestas. Daug valstybių nori įstoti ir jos turi tenkinti daug griežtų reikalavimų, bet ar negalėtumėm priimti tokios idėjos, kad jeigu nesilaikai pažeidė taisyklių, tai gali būti išmestas. Ačiū, toks provokuojantis pasisakymas. Bet reikėtų nepamiršti, kad Jeigu aš neklystu, visos eurozono, tarp visų eurozonos valstybių Suomija yra vienintelė, kuri laikosi visų reikalavimų, visų kriterijų nuo pat eurozonos pradžios. Buvo laikotarpis, kai net ir Suomija nesilaikė tų kriterijų. Europos komisijos pirmininkas yra teisus, e, jis pasakys teisybę. Dabar E, mes liekame Skandinavijoje ir e, neperiname prie tikrosios eurozonos ir dabar suteiksiu Riksdago iš Švedijos e, atstoviai. Elizavetai Svensson žodį. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš noriu padėkoti Europos parlamentui, kad e, organizuoja tokią svarbę diskusiją tokiamis svarbiamis dienomis. Norėčiau sakyti keletą komentarų dėl pasitikėjimo krizės, kurią dabar visi išgyvename. E, E, didelė dalimi tai yra skolos krizė, bet pasitikėjimo krizė turbūt yra kur kas stipresnė. Mes visi kartu e, turime išskirti E, pasitikėjimo atkūrimą kaip mūsų prioritetą. Turi būti atkurtas pasitikėjimas Europą, mūsų ekonomika, mūsų bendradarbiavimu. E, ekonominis bendradarbiavimas yra labai svarbi priemonė to siekiant. Pasitikėjimas bus įmanomas tik tada, jeigu mes sugebėsime įgyvendinti tuos sprendimus, kurie yra priimami, pavyzdžiui, šešių dokumentų paketą arba dviejų dokumentų paketą. Mes turėtume uh, atkurti sveikus, stabilius finansus visose valstybėse narėse, nepriklausomai ar jos priklauso eurozonai ar ne. Ir savai mes suprantame, tai turi būti padaryta e, jautriai įvertinant nacionalinių parlamentų suverenumo klausimą. Gerbiamas pirmininkė, mes visi norime, kad Europoje būtų pasiektas ekonomikos augimas, turime žvelgti toli į ateitį, bet tuo pat metu man neramu dėl to, kad dažnai mes tik girdime E, kaip reikia įgyvendinti ekspansinį ekonomikos politiką, kaip reikia skatinti mūsų ekonomiką. Bet ekonomiką galėsime stimuliuoti tik jeigu turėsime sveikus finansus. Jeigu turime kraujuojančią žaizdą, tai pirmiausia reikia sustabdyti kraujo tiekėjimą. Reikia išvalyti tą žaizdą. E, krizė reikalauja tvirtos bendradarbiavimo politikos e, Turime būti griežti, turime būti drausmingi ir solidarūs, kad būtų įgyvendintos visos priemonės. E, tik tada mūsų vidaus rinka galės realiai funkcionuoti. Mes turime nepaprastai didelį potencialą, bet e, e, neįgyvendinę gerų panaudojimo priemonių nieko nepasieksime. Čia mes galime dirbti, čia mes galime ieškoti stimuliavimo priemonių. Visos valstybės narės turi derinti savo veiksmus ekonomikoje, kad rastume e, bendrą ekonomikos augimą. Individu individualių ėjimo kelių nėra. Šį kartą mes turime ieškoti tokio esminio, pamatinio bendro judėjimo kelio. E, Dėkuoju. Dabar e, suteiksiu žodį ponui Alejandro Serkas. Jis yra užimtumo komiteto narys, Europos parlamento stos ir socialistų koordinatorius. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, Norėčiau pakalbėti apie darbo vietas ir socialinės pasiekmes ir apie tai, kaip vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio perspektyvoje būtų galima sukurti tam tikrą e, socialinę viziją. Nes e, kol kas mes labai atsiliekame nuo savo piliečių lūkesčių. Ponui Van Rompoj būčiau dar mielai pasakęs, kad ES pilietis, aišku, visų pirma, E, turi pamatyti tą balansą tarp ekonominės politikos ir socialinių jos pasiekmių. Tai yra labai svarbus aspektas mūsų piliečiams ir aš tikiuosi, kad pavasario vadovų taryba tą supras ir aiškiai parodys mums, pili, mūsų piliečiams. Aš skaičiau paskutinės tarybos išvadas ir matau, kad e, taryba taip pat siekia didesnio balanso, didesnės pusiausviros, nes mums reikia atsižvelgti į savo piliečių sunkumus, ypač kuomet kalbame apie nedarbą, apie jaunimo nedarbą, nes kitaip mūsų piliečiai nesupras. Ir kaip Europos parlamentas didžiaja balsų dauguma jau pasakė, mes labai aiškiai pasisakysime per tą pavasario tarybą dėl to, kad ši nedarbo drama, e, užimtumo drama Europoje yra tokia pat baisi problema kaip ir kitos problemos, kurios šiuo metu kelia mūsų susirūpinimą. Aš kalbu apie problemas susijusias su e, finansų krize. Viešojo e, sektoriaus finansų stabilumas yra labai svarbi problema, tačiau kita lygiai tokia pati, e, pat, pat svarbi problema yra keli milijonai jaunų bedarbių. Taip pat norėčiau paliesti <clears throat> tas tarybos tarybos e, išvados, kurios buvo pateiktos vasario 14 dieną ir pasakyti, kad mes neturime e, pamiršti strateginės perspektyvos, kalbėdami apie S2020 tikslus. Mums reikia ilgalaikių tikslų, nes tik tai Nes jeigu mes juos pamiršime, tai iškils e, dar papildomų sunkumų. Mes turime kurti ne bet kokias darbo vietas, bet e, aukštos kokybės darbo vietas, ilgalaikės darbo vietas ir tą daryti S2020 strategijoje. Keš. Dabar suteiksiu žodį Viljamui Kešui, e, bendruomenių rūmų Europos komiteto vadovui. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad Labai svarbu man išsakyti tai, ką tikrai galvoju tokiame svarbiame susitikime. Trumpai pasakysiu, kad išklausiau pono Van Rompoj, pono Baroso, jie kalbėjo apie demokratiją ir girdėjau, kad jie kalbėjo apie demokratinį legitimumą. Tačiau turiu pasakyti, kad tai yra Vienas iš dalykų, dėl kurių Junktinės karalystės parlamente reiškėme didžiulį susirūpinimą. 25 valstybių sutartis. Aš gavau duomenų e, per e, mūsų tyrimą, kuris vyksta bendruomenių rūmose, ta sutartis pažeidžia bendrijos teisės aktus ir tai labai rimtas dalykas. Toliau. E, e, ponas Van Rompojus savo, kad nacionaliniai parlamentai tapo Europos institucijoms. Bijau, kad taip nėra. Mes neužsimame tokiais klausimais kaip mokesčiai ir lėšų panaudojimas. Jie priklauso e, valstybėms narėms. Sprendimai priimami pagal nacionalinės programas. Galima sakyti, kad mes norime daugiau uh, uh, Europos ir kartoti tai kaip mantrą. Uh, Bet iš tikrųjų visiems yra aišku, galvojant apie dabartinę Europos krizę, kad tikros problemos yra, yra atsiradusios dėl to, kad nėra pakankamai demokratinio legitimumo ir kad nepakankamai gerbiami nacionalinių parlamentų sprendimai. Taip pat pasakysiu dar, baigdamas, kad nacionalinė tapatumo, nacionalinių sprendimų prieimimo klausimas nėra abstrakčios teologijos dalykas. Tai yra praktinės kasdienės laisvės klausimas. Tai susijęs su mm, rinkėjų teisė patiems nuspręsti, kokios jie nori vyriausybės. Kalbama apie vis daugiau Europos ir tai yra problemos tarsi esmė. Aš kalbu kaip žmogus, kurio tėvas žuvo per e, pasaulinį karą antrąjį. Jis kovojo už laisvę. Ir sakau, kad mes tikime laisvę, kuri ateina iš atskiro rinkėjo išreikšto per rinkimus balsuojant. Tai nėra teologijos dalykas, tai yra klausimai susijęs su žmonių kasdieniu gyvenimu. Ir problemos priežastis ko niekas nepripažįsta, yra tai, kad reikia iš naujo dėrėtis dėl sutarčių, kad grįžtume prie to esminio laisvės principo ir susigražintume demokratiją, kuri iš mūsų atimta. Merci, Ačiū, mielas kolega. E, pirmininkas Barosu jums atsakys e, iš esmės Bet jūs turėtume džiaugtis tuo, kad šiame susitikime yra tik liaudės išrinktieji. Ir čia mes naudojomės demokratiniu legitimumu. Ir e, gerbdamas jūsų šeimos e, e, gedulą, e, galiu pasakyti, kad turbūt didžioji dalis mūsų žinome tokių atvejų ir esame su tokiais susidūrę ir taip mes, e, dėl to mes ir prisidedame prie bendros Europos kūrimo. E, Dabar suteiksiu ponui Atanasijų iš Graikijos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau išsakyti keletą savo pastabų. Aš suprantu, kad mes negalime pasisakyti prieš tuos pagrindinius tikslus, E, kurie atsispindi naujajame dokumentų pakete. Suprantu, kad tie tikslai yra labai svarbus ES visoms valstybėms narėms, taigi pagrindinis mūsų uždavinys kovoti su deficitu, biudžeto deficitu, su skolomis. Tačiau e, pagrindinė problema yra tokia, kad šitas naujasis projektas nėra populiarus, jis ir negali būti e, populiarus dėl to, kad šiuo metu mes turime kovoti su skolomis Ir tai reiškia, kad mes turime rasti sprendimus, kaip nugalėti ekonomikos nuosmukį. Daugelį e, pietų Europos valstybių mes susidurėme su didžiuliu ekonomikos nuosmukiu, kuris neigiamai įtakoja, netgi greuna piliečių gyvenimą. Taigi tai yra pagrindinis uždavinys, pagrindinis klausimas, e, jį turėtų nagrinėti Europos komisija, Europos Sąjunga ir būtent dėl to, kad iškyla šis klausimas, naujasis projektas nėra populiarus, jis yra geras techninė prasme, bet jis nėra politinis projektas, jis negali būti projek politinis projektas, kai iš Vokietijos reikalaujama mokėti vis daugiau ir daryti daugiau. Aš suprantu, kad E, mums reikia tos biudžetinės drausmės, tačiau kol kas nėra atsakymo, kaip, kaip bus užtikrinta socialinė apsauga, kaip bus kuriama socialinė valstybė. Mes neturime bendrų socialinės apsaugos standartų ES ir tai yra svarbi problema. Aš suprantu, kad mums reikia tam tikrų bendrų principų, tam e, tikrų bendrų principų, e, socialinės apsaugos principų, kurie galiotų visoje Europos Sąjungoje, nes kol to nebus, mes negalėsime pateikti visiems piliečiams primtino sprendimo. E, Ačiū. Dabar žodis ponui Kleinar, kuris atstovauja Lenkijos senatui. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Lenkija pastaruosius paskutinius metus baigė su labai gerais finansiniais rezultatais. Mūsų ekonomikos augimas sudarė 4 procentus. Aš čia kalbu apie praėjusius metus. Šiemet prognozijos taip pat yra labai geros. Todėl mes bandome uh, E, vykdyti tam tikras reformas, reformas, kurios būtų susijusios su fiskalinė ir biudžeto politika. E, taip pat mes vykdome pensijų reformą. Manome, kad šitos reformos turėtų būti e, įgyvendinamos būtent dėl to, kad mūsų e, ekonomikos augimas yra toks geras ir tokiu būdu mes norime ateityje išvengti krizių. Mes palaikome Europos semestro idėją, e, nes ši idėja pagerins ekonominę ES valdyseną. Mes manome, kad Europinis semestras prisidės prie geresnio biudžetų koordinavimo. Mes suvokiame, su kokiais iššūkiais susidurs valstybės narės. Ir tokie sustikimai kaip šiandieninis padeda mums pasikeisti savo patirtimis. Europos semestras e, leidžia nacionaliniams parlamentams paprasčiau dalyvauti diskusijose, net ankstyvoje e, darbo fazėje ir mes manome, kad tai yra teigiamas aspektas, nes tokiu būdu nacionaliniai, nes juk nacionaliniai parlamentai priima sprendimus dėl nacionalinio biudžeto manau, kad mes turėtume siekti pusiausviros ES. Aš kalbu apie e, pusiausvirą tarp makroekonominės ir fiskalinės politikos. Taip pat turime skatinti naujų darbo vietų kūrimą, apie tai jau minėjo prieš mane kalbėję kolegos. Ir biudžetas e, turėtų likti, visuomet likti stabilus išlaidos ir įplaukos turėtų būti atitinkamai subalansuotos. Aišku, yra e, natūrali tendencija didinti išlaidas, tačiau mes turime tarsi kovoti su tą tendenciją, jai pasipriešinti. E, rekomendacijos, kurios buvo pateiktos valstybėms narėms, jos taip pat reikalauja, kad būtų subalansuoti šie aspektai. Lenkija e, šiuo metu bando įgyvendinti finansinio sektoriaus reformą ir ateityje ta reforma tikrai įvyks. Konsolidavimo tempas ir apimtis e, taip pat yra svarbus aspektai. Makroekonominis balansas yra kitas svarbus aspektas nes um, kyla pavojus, kad įplaukos iš mokesčių gali būti mažesnės. Todėl mes turime taikyti labai atsarges priemonės ir turime e, atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės specifiką. E, todėl mes sveikiname Europos komisijos pasiūlymą Aišku, mes nemanome, kad e, gali būti rastas kažkoks universalus sprendimas, kuris tiktų visoms valstybėms narėms. Kiekviena programa turėtų būti skirtinga, pritaikyta prie kiekvienos valstybės narės situacijos. Mes e, palaikome e, biudžetinių principų įgyvendinimą, nes tokie principai galėtų užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė turėtų atitinkamas priemonės, kurios padėtų siekti užsibrieštų biudžeto tikslų. Taip pat mes palaikome ekonominės valdysenos idėją, taip pat mums yra svarbus prevencijos klausimas. Lenkija mano, kad tokios priemonės uh, padėtų mums užkirsti kelią ateities krizėms ir tokiu būdu mes galėtume geriau siekti ūkio augimo tikslų, kurie atsispindi ES 2020 strategijoje. Lenkija nepriklauso eurozonai, tačiau eurozonos problemos palėtė ir mus, kaip ir kitas valstybės narės. Todėl E, mes manome, kad reikia griežtesnių e, priemonių, kurios padėtų su, e, išspręsti finansinės problemas. Toliau paskutinis šios dalies kalbėtojas, ponas Vangnok, Europos parlamento ekonomikos komiteto narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas skiriamas Europos komisijos pirmininkui valstybėse, kuriuose biudžeto konsolidavimas vyko sėkmingai, atsirado galimybė pakoreguoti keitimo kursą. O eurozonos valstybėse e, valiutos keitimo kursą koreguoti yra neįmanoma, nes vieninga gyvaliuta visur. Tokiomis sąlygomis e, struktūrinio koregavimo politikai iškyla grėsmė, e, nes gali atsirasti neigiamų padarinių, kadangi visos valstybės narės mažina atlyginimus tuo pačiu metu todėl Europoje perkamoji gale sumažės ir investicijos savaime e, nukentės, o šiaipgi investicijos yra pagrindinė varomoji jėga. E, šiandien konkurencingumas e, yra susijęs tiesiogiai su investicijomis ir biudžeto politika galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį, žinant, kad valiutos keitimo kursas ar atlyginimo koregavimas e, negali būti pritaikyti. E, šiandien Europos komisija yra daug kalbama, kad imantis e, tam tikrų priemonių iš karto iškyla grėsmė, kad bus priekaištaujama dėl biudžeto drausmės. Jeigu mes galvojame, kad investicijų biudžetas pagrindinėse varomosiose eurozonos valstybėse narėse e, sudarys nuo 3 iki 5 procentų BVP, aš kalbu čia apie investicijų biudžetą, tai e, galėčiau pateikti tokį klausimą. Ar nereikėtų pagalvoti, kad e, Europa dabartinio nuosmukio metu prognozijas yra konjunktūra Europos nelabai gražios, ar tokiomis sąlygomis nereikėtų pagalvoti, išimti biudžeto deficitos e, kriterijaus, stengiantis e, e geriau e, su, e, sukurti geresnės sąlygas Europos ekonomikos augimui. Tai. Ačiū, gerbiamas komisijos pirmininkė, dabar žodis jums. Dėkuoju už visus klausimus. Mm, dabar galiu sutikti ne tik su parlamento Europos atstovais, bet ir nacionalinių parlamentų atstovais. Man tai labai patinka, e, nes e, aš pats buvau e, išrinktas į nacionalinį parlamentą, kai man buvo 29, 29 metai. Man labai patinka ir politinės diskusijos. E, keletas klausimų, į kuriuos jau atsakė pirmininkas Van Rompojus, bet dar norėčiau papildomai pakomentuoti. E, pone Gerkens kalbėjo apie tam tikrus labai svarbius aspektus. Norėčiau Jūs patikinti, kad reikia, kad mes ketiname teikti rekomendacijas atskirai šalims. Kiekvieną kartą metinėje augimo apžvalgoje mes vertiname įvairias priemonės, įvairius aspektus. Strategija Europa 2020 labai gerai, apie ją kalbėjo ponas e, Serkas. Bet e, kiekvieną kartą, kai komisija pateikia tam tikrą dokumentą, mes nenorime vėl visko iš naujo pakartoti. Tie dokumentai jau egzistuoja. Jūs Minėjote kovą su skurdu. Būtent apie tai ir kalbama strategijoje Europa 2020. Kai kuriais atvejais iškyla labai daug sunkumų, nes vyksta politinės diskusijos. Daug vyriausybių sakė, vyriausybių atstovų sakė, kad niekuomet e, nesutiks, jog Europos lygmenių būtų uh, E, įrašytos priemonės dėl kovos su skurdu. Tai yra nacionalinės politikos dalykas. Aš turėjau kovoti vadovų taryboje dėl to, kad galiausiai būtų susitarta, dėl to, kad į Europos e, strategijos 2020 tikslus būtų įrašyta kaip vienas iš tikslų kova su skurdu, kaip ir kad mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas. Taigi egzistuoja strategija 2020, e, egzistuoja e, iniciatyvos specialios pagrindinės numatytos pagal e, šią direktyvą. Metinio augimo apžvalga svarbi, e, svarbu galvoti apie keletą jos aspektų. Mes e, palaikome dialogą su valstybėmis narėmis ir paskui rengėme e, atskiroms valstybėms rekomendacijas. Ir jūsų išreikštas susirūpinimas, manau, bus išsklaidytas, nes mes tuos dalykus, kuriuos, kurie aktualūs, pavyzdžiui, pramoniai, esame aptarę Mes kalbame apie tai, kas yra susijęs su gamybos e, sąnaudomis, apie tai, kad tam tikras kiekvienos valstybės eksporto procent, žiūr, žiūrime į procentą eksporto ir uh, kalbam apie tai, kaip reikia uh, numatyti daugiau skolinimo kreditavimo galimybių uh, privačiam sektoriui sektoriui, kad išve, iš, iš privataus sektoriaus, kad išvengtume e, taip vadinamo credit crunch e, kreditų nebuvimo situacijos. Apie kitus klausimus esame daug kalbėję apie eurozonos valstybės. Kas turėtų užsiimti analizę ir priežiūrą ir tam tikrų dalykų pritaikymų? E, Ir uh, apibrėžimai, iškyla apibrėžimų svarba metinėje augimo apžvalgoje. Kiekvieną kartą mes negalime iš naujo įvedinėti terminų. Mūsų sistema uh, jau taip sudėtinga ir jeigu mes dabar padėsime uh, atsižvelgti į tuos dalykus, kuriuos pasiūlyti, tai mūsų užduotis taps visiškai nebeįmanoma įgyvendinti, nebesuprantami bus sprendimai. Aš norėčiau paprašyti nacionalinių e, parlamentų atstovų e, gerbti ES institucijas, kaip kad gerbiamos yra nacionalinės institucijos, nes jos yra sukurtos taip pat valstybių narių. Dėl to mes turime Europos parlamentą tiesiogiai renkamą, jisai turi demokratinį legitimumą. Mes taip pat turime Europos centrinį banką, kuris yra nepriklausomas turime e, Europos teisingumo teismą, taip pat nepriklausomą. Kartais man susidaro įspūdis, ne, aš ne apie jūs kalbu, bet kartais nepatinka kai kam nepriklausomos institucijos, dėl to bandoma sukurti kitas nepriklausomas institucijas, paraleliai veikiančias, kurios e, tarsi delegitimizuotų e, mūsų procesus ir įvestų dar daugiau sumaišties sudėtingumo į sistemą, kuri jau dabar yra nepaprastai sudėtinga. Dirbkime su mūsų institucijomis, gerbkime ir nacionalinės institucijas, kurios e, susijusios su pirminėmis demokratinėmis galiomis, kaip kad buvo pasakyta, ir taip pat nepamirškime E, Europos institucijų, kurios yra sukurtos pagal sutartis vienbalsiai patvirtintas valstybių narių. Tai yra atstovaujamosios demokratijos principas. E, dabar aš perėmiu į anglų kalbą. Mūsų uh, draugas iš Suomijos uh, pateikė, kaip sakė kolega Lamasiur, provokuojantį pasiūlymą išmesti šalis iš eurozonos po trijų metų. Uh, A dabar valstybės narės, kaip žinia, yra patvirtinosios, 27 nesusitarė, bet šalis patvirtino susitarimą, taip vadinamoji fiskalinės disciplinos sutartis, tai yra, ten yra išdėstos aiškios taisyklės e, eurozonos šalims. Ne tik 17 eurozonos valstybių, bet praktiškai visoms valstybėms narėms, išskyrus vieną ar dvi, kurios e, E, nusprendė neprisijungti prie tų taisyklių. Be dabartinių sutarčių reikia e, pasakyti, kad e, kai kas neįmanoma. Aš visuomet sakau, kad E, galima idėjų centre kalbėti apie įvairiausias galimybės, bet aš iš jūsų pasisakymo supratau, kad jūs esate pragmatiškas politikas. Taigi, pragmatiškai kalbant, taip neatsitiks, nes e, turėsim, turime sutartį ir dabar ją peržiūrėti buvo taip sunku, to negalime padaryti, todėl valstybės narės susitarė neperžiūrėti e, dabartinės sutarties, o susitarė dėl naujos sutarties. Ir uh, E, siekiama, kaip galima geriau pasinaudoti nuostatomis tojos naujos sutarties ją įgyvendinant. Pane Svensson iš e, Švedijos e, pateikė pastebėjimus, su kuriais aš sutinku, kaip galime pagilinti vidaus rinką ir atsisakyti barjerų, kurie kelia kliūtis augimui. Ir kaip užtikrinti valstybės finansų tvarumą. Tai yra susiję su pasitikėjimo e, problema. Mes, jeigu nesugražinsime pasitikėjimo Europos ir Eurozonos ekonomiką, ne e, pasiseks mums todėl labai svarbu, kad visos valstybės narės galvotų, kaip spręsti e, didelio biudžeto deficito per, perviršio ir valstybės skolos problemas ne tik tai eurozonos valstybėms tai aktualu, bet kai kurioms šalims e, už eurozonos ribų. Tai e, svarbu e, politinė prasme, socialinė prasme, dažnai tai yra skausminga. E, dėl to e, labai svarbu diskutuoti šis klausimas ne tik nacionaliniu, bet ir e, ES lygmeniu. E, per neformalę e, vadovų tarybą paskutinę e, buvo susitarta, e, E, kaip galima greičiau įgyvendinti bendrosios rinkos priemonės. Ir grįžtant prie institucijų, jeigu e, ne komisija, tai nebūtų daugiau bendrosios rinkos. Aš jau aštuonius metus užimu dabartinės pareigas, Be, prieš tai dirbau savo valstybės vyriausybė. Ir noriu pasakyti, kad vyriausybės paprastai nori primesti taisyklės kitiems, bet pačios jų neįgyvendinti. Labai bendra toje ta pagunda yra ir yra pavojus, kad politika bus reakcija renacionalizuota, jeigu neturėsime bendrų taisyklių politikos krypčių ES lygmenių. E, matėme nemažai e, protekcionizmo apraiškų visais lygmenimis, todėl mums reikia stiprių institucijų centre, kad užtikrintume, jog bus taikomas vienodos teisingos taisyklės visiems vidaus rinkoje ir kad nekiltų klausimų dėl legitimumo. Mes e, pradedame sudėties e, pažeidimo procedūrą prieš vieną labai didelę valstybę ir vieną mažą procedūrą. Dėl Vokietijos ir Graikijos atvejs tai yra Taip pat, ta, tai buvo padaryta vieną dieną ir norėčiau pasteirauti, ar, nor, pasteirauti, ar nors viena kita institucija gali taip objektyviai, nešališkai atlikti vertinimus ir veikti, kaip kad veikia Europos komisija. E, tai, ko klausė ponas Serkas, dėl užimtumo. Manau, kad jūs iš esmės esate teisus. Uh, E, paprastai kur kas daugiau dėmesio skiriama finansiniams aspektams, o ne užimtumo dalykams. Galiu Jums vieną gerą pavyzdį paminėti. 2009 metais pasiūliau valstybių ir vyriausybių vadovams surenkti vadovų susitikimą užimtumo klausimais. Jie nesutiko, nes tai nebuvo laikoma labai svarbių dalykų. Tuo metu Čekija pirmininkavo ir Prahoje uh, E, su Čekijos ministru pirmininku ir e, taip pat e, kitais vadovais surinktas buvo susitikimas Švedijos ministras pirmininkas atvyko, taip pat ponas Korpačio atvyko ir Tai buvo viskas. Dabar, man atrodo, jau pasiekėme šiek tiek pažangos. Per paskutinę neformalią vadovų tarybą aš pateikiau Jums konkrečių iniciatyvų dėl užimtumo, Jūs turbūt apie tai žinote. Mes e, siūlome mobilizuoti lėšas iš socialinio e, fondo šalims, e, kurios e, turi daugiausiai problemų ir įvyko labai rimtos diskusijos apie užimtumą. Komisija mano, kad užimtumas. E, E, yra labai svarbus dalykas, nes e, jisai ir turi būti įtrauktas užimtumo klausimas į makroekonominę analizę ir bendrasias rekomendacijas. Dėl strategijos Europa 2020 aš jau jums pasakiau savo nuomonę, atsakydamas į kitą klausimą. Dar norėčiau vieną dalyką pasakyti. E, galbūt tai bus svarbu nacionalinių parlamento atstovams. Aš su ponu Van Rompuy pojumi e, gavome 12 vyriausybių valstybių vadovų laišką prieš vadovų tarybą. Yra e, pateikti pasiūlymai dėl augimo. Šis laiškas yra nepaprastai svarbus, ten kalbam apie labai svarbius dalykus. Ir Nei vieną kartą tie valstybių vyriausybių vadovai nepaminėjo Europos 2020 e, strategijos. Ar tai nekeista? Aš jau sakiau anksčiau, kad diskusijos Europoje taip sakant, Europos sistemoje, Bruselėje, Strasbūre komisijoje, e, diskusijos yra visiškai kitokios negu valstybėse narėse. Jos nesusisie. Man atrodo, kad jūsų parlamentarų e, vaidmuo tiek nacionaliniu, tiek, Europ, tiek Europos lygmeniu yra labai svarbus. Mes nematėme nematome e, rezultatų dėl strategijos, e, kurią vieningai patvirtino ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Net ir įgyvendinant šią strategiją, net ir komunikuojant apie šią strategiją, nesimato sutelktų pastangų reikia tai strategijai ir ES ir nacionalinių institucijų paramos taip pat, reikia regionų, socialinių partnerių paramos ir tai yra vienas iš konkrečių dalykų, kuriuos turėtume prisiminti. Dar buvo e, padaryta pastabų dėl e, perspėjimo mechanizmo ataskaitos, e, ji pagrįsta pateikta rezultatų lentelė, apie tai ir parlamente, ir taryboje buvo daug kalbama. E, mes rengiamės e, šiam veiksmui, šiai veiklai dviems etapais, bet tai nėra alfa ir omega ekonominėje analizėje, tačiau mes dabar turime e, skaidrę priemonę, kuri leidžia atlikti tam tikrą analizę. Kai kas iš narių minėjo Vokietiją, ką aš jums galiu pasakyti? E, ataskaitoje dėl įspėjimo mechanizmo mes sakome, kad 12 metais atliksime e, horizontalę analizę dėl varomųjų jėgų ir dėl, e, pasižiūrėsime į einamosios sąskaitos perviršį ir pasi, įvertinsime ir Vokietijos kontekstą. Vokietija iki šiol yra sėkmės pavyzdys, vienas iš geriausių Europoje. Ir reikia apie tai kalbėti. Viena iš priežasčių, kodėl Vokietija taip sėkmingai veikia, yra ta, kad prieš tam tikrą laiką buvo įvykdytos reformos, kurios suteikė Vokietijai konkurencinį pranašumą. Dėl to mes ES lygmenių turime žiūrėti į konkurencingumo klausimą, kad visa ES taptų konkurencingesnė lyginant su e, likusiu pasauliu. Taip pat buvo pateikta klausimų apie Graikiją, apie tai, ar problemos yra populiarios ar nepopuliarios. Aš sutinku su jumis, e, sudėtingos yra problemos ir ne, e, reformos ir ne tik tai Graikijoje. Manau, kad šis klausimas gali būti sprendžiamas tik tai stiprinant lyderystę. Tai reiškia, kad e, lyderiai politiniai nacionalinio Europos Sąjungos mastu turėtų kalbėti, sakyti teisybę ir pasakyti žmonėms, kokios yra alternatyvos. E, jūs esate politiniai lyderiai. Reikia kelti klausimą, kokia alternatyva būtų geriausia. Ar kas nors iš tikrųjų galvoja, kad Europoje, kur skola didžiulė beveik visose valstybėse narėse, e, sprendimas būtų dar viena fiskalinė paskata valstybėms, kurios yra labai pažeidžiamos e, rinkos, e, kaip seka, kas darosi su mokesčiais, taip pat investuotojai. Dėl to mums reikia imtis E, išmanios, protingos fiskalinės konsolidacijos ir Europos lygmenių taikyti tam tikrus elementus augimui užtikrinti. E, apie tai kalbėjote kai kurie iš jūsų, būtent kaip svarbu ES e, biudžetą ir nacionalinius biudžetas sėti. Salvador Garyga apie tai kalbėjo. ES mastu mes šiandieną neturime pakankamai priemonių, kad galėtume veikti atskirai. Reikia uh, papildyti e, nacionalinės priemonės, bet valstybės narės daugumą jų neturi dabar fiskalinės erdvės derinti šių priemonių su investicijomis. Aš atsakau dabar ponui Van Gogh. Dėl investicijų mes sutinkame visiškai, kad reikia investicijų, bet iš kur ateis tos investicijos? Uh, šalis, kurių skola yra tvari, neturi maržas paprasčiausiai. Dėl to mums reikia deramų investicijų šaltinių. Sakiau, kad apie tai kalbėsiu su vadovų taryba. Projektinės obligacijos yra vienas iš pavyzdžių, bet tai yra svarbus pavyzdys. Tai būtų bandymas sutelkti papildomas lėšas. E, pritraukti jas iš e, privataus sektoriaus investicijoms į infrastruktūrą, kur ir tai duotų labai teigiamų rezultatų ilgalaikėje perspektyvoje. Dėl to mes ketiname plėtoti šias mintis. E, Lenkijos atstovui dėkoju už paramą mūsų veiksmams. E, manau, jūs skaitėte apie tai, kaip svarbu tai, ką mes darome. Lenkija beje yra tikrai sėkmės pavyzdys daugelės rydžių. Labai gerai matome, ką galima pasiekti per keletą pastarųjų metų. Aš nekalbėsiu apie atskiras konkrečias šalis, bet pasakysiu, kad rekomendacijose šalims labai atidžiai pasižiūrėsime į kiekvienos iš jų situaciją ir sieksime e, išsklaidyti tą surūpinimą, apie kurį daug kas iš jūsų kalbėjote, atsižvelgsime ir į reformų socialinio teisingumo aspektą, nes manau, kad tai yra labai svarbu. Junknės karalystės atstovas ponas Keš iškėlė labai esminį, esminės svarbus klausimą, demokratinio legitimumo klausimą. Labai atvirai jums pasakysiu. Klausimas, Ar jūs sutinkate su tuo, kad Europos parlamentas yra demokratinė institucija? Tai yra e, labai svarbus dalykas. Aš vienas iš tų, kurie tiki, kad Europos parlamentas yra parlamentinė, e, demokratinė institucija, nes jis tiesiogiai renkamas mūsų piliečių. Mes komisija atskaitingi. E, parlamentui. Aš e, patvirtintas Europos parlamento anksčiau buvau savo šalies e, ministras pirmininkas, taip pat buvau nacionalinio parlamento atstovas prieš daug metų. Ir galiu pasakyti, kad nėra didelių skirtumų. Aš net galiu eiti toliau ir pasakyti, kad nėra e, labai didelio skirtumo tarp e, to, kaip tu išrenkamas e, Europos komisijos vadovu ir ministrų pirmininkų daugelį valstybių narių. E, E, mes e, turime e, sulaukti Europos parlamento pritarimo savo priemonėms, bet jeigu jūs galvote, kad Europos parlamentas nėra demokratinė institucija, tai tada jūs galbūt ir teisus, bet manau, kad demokratijos pagrindas nacional... valstybės narėse yra nacionaliniai parlamentai, kaip kad Britanijos parlamentas ir Britai, Britų politinė mintis buvo labai vertinga. Uh, gal plėtojant atstovaujamąją demokratiją. Mes gyvename atstovaujamosios demokratijos sistemoje, kurioje visoms valstybėms narėms atstovaujama taryboje. Bet piliečiai tiesiogiai renka ir šį parlamentą, ir komisija yra atskaitinga Europos parlamentui. Ir buvo atvejs, kai komisija e, buvo atleista paleista. Taigi, Europos demokratija nėra labai skirtinga nuo nacionalinės e, demokratijos e, apraiškų. Tai yra e, evoliucionuojanti demokratija. Jeigu mes negalėsime sukurti deramos bendradarbiavimo, koordinavimo sistemos tarp Europinio nacionalinio ligmens, tai tuo met paliksime suverenumą ne valstybėms narėms, o rinkoms, kur finansiniai veikiai operatoriai be jokios priežios primes savo taisyklės. Globalizacijos epochoje galvoti, kad net turtingiausia didžiausia valstybė narė gali E, su JAV e, rungtis atskirai arba su Kinija, tai yra visiška iliuzija. E, europiečiai, Britai, Vokiečiai, Prancūzai, Portugalai ar Lenkai, jeigu nori turėti svorio pasaulio, tai turėtų papildyti nacionalinę demokratiją stiprią europinę demokratiją demokratiją. Ir mes turime rasti pragmatišką būdą, kaip dirbti kartu. Mūsų parlamentai, nacionaliniai parlamentai, kaip sakiau pradžioje, taria paskutinį žodį dėl bet kokio biudžeto. Bet kai keičiamės informaciją su skirtingais parlamentais, suteikėme jiems daugiau galių, nes informacija taip pat yra galia ir galima uh, priimti sprendimus, kurie yra demokratiški ir kurie uh, turi pozityvaus poveikio visiems mums, kiekvienam asmeniui Europoje, vyrui ir moteriai. Tai yra Europos legitimumo demokratinė esmė ir žmonių, žmogaus orumo klausimas. Dėkuoju Jums uždėmesi. Merci, merci beaucoup. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, ačiū kolegos. Norėčiau papildyti atsakymą į Patį pirmąjį klausimą. Pirmininkas Marinį jį pateikė. Atrodo, jo dabar nebeliko salėje. Mano nuomonė, tas klausimas yra svarbus visiems. Štai, štai kolega. Pirmininkė Marinį, aš atsakau jūsų pateiktą klausimą, patį pirmąjį, papildydamas Europos komisijos pirmininko atsakymą. Kam reikalingas toks susitikimas, klausė pirmininkas Marinį. Ką norime pasakyti, ar mes tiesiog e, parlamente turime užregistruoti tuos sprendimus, kurie jau yra priimti, ar mes tiesiog informuojam vieni kitus, ar mes čia tik techninių požiūrių norim susiti... E, pasikeisti informaciją. E, šio susitikimo tikslas yra paprastas. Turim pasikeisti informaciją apie padėtį ES, mūsų nacionalinėse ekonomikose, mūsų politinio projekto būklę. Ir kaip pirmininkas Van Rompuy ir pirmininkas Baroso sakė, iš esmės, kaip ir jūs pirmininkė Marinį sakėte, turime sukurti bendrą atspirties tašką. Mes turime vadovautis tais pačiais kriterijais. Mūsų ekonomikos yra priklausomos tarpusavyje. Mes kalbame apie nacionalinius biudžetus, bet nacionaliniai biudžetai taip pat turi būti orientuoti į ekonomikos augimą. Bet e, dabar matome, kad yra taikomi skirtingi kriterijai. Kartais turėtume suvienodinti kriterijus. Pirmininkas Baroso kalbėjo, kad tarp institucijų turime sukurti e, bendrą Europos viziją. Nacionaliniai atstovai turi visapusišką e, legitimumą, nacional, priimant nacionalinį biudžetą ir nacionalinę politiką įgyvendant. Ir svarbiausia, mes e, turime organizuoti diskusijas tarp mūsų ir gerbiami nacionalinių parlamentų kolegos, jūs tarpusavyje turėtumėte sustikti, jūs turėtumėte tarpusavyje bendrauti. Mes jau kalbėjome apie e, pasikeitimą nuomonėmis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Mes nuo pat šiandienos, nuo šio vakaro, nuo ryt ryto mes turim e, užtikrinti, kad jūs, nacionaliniai parlamentarai, tarpusavį išnekėtumėtės. Aš išsakysiu savo asmeninę nuomonę. Jeigu prieš porą metų tokio pobūdžio sustikimai kaip šis būtų egzistavę, tai dabar būtų kitaip traktuojama Graikijos krizė, ar ta krizė, kuri vadinama Graikijos krize. Jeigu būtų organizuota vieša, atvira e, diskusija tarp išrinktų atstovų e, e, Graikijos parlamente ir kitose valstybėse narėse, dabar būtų kitaip. Jeigu tokie darbiniai susitikimai būtų buvę organizuoti, E, prieš keletą mėnesių, galbūt netgi biudžeto sutarties turinys būtų kitoks, kadangi visų nacionalinių politinių partijų atstovai, visų nacionalinių parlamentų atstovai būtų išsakę iš anksto savo nuomonę ir galbūt mes būtumėm šiek tiek pagernę tos sutarties turinį ir dabar ją būtų lengviau ratifikuoti visose valstybėse narėse. Pri... Pateiksiu paskutinį pavyzdį Visai nesiniai e, daugelis jūsų paminėjote e, mūsų didelį stambiausią partnerį e, Vokietiją. Ir mes žinome, kad mūsų draugai Vokietijoje dirba labai daug. Jie jau šį pirmadienį svarsto, balsuoja ir jie turi dabar šiuo metu priiminėja dokumentą dėl paramos Graikijai. Mes negalime jiems sutrukdyti tai padaryti. Bet būtina žinoti, kad mūsų draugai Vokietijoje supranta, kad jeigu norime koordinuoti ekonominę politiką, e, ir ne tik dabar, ne tik per ekonominę krizę, kad optimaliai užtikrintume ekonomikos augimą ir konkurencingumo didėjimą. Visi, visos valstybės narės turi di, e, prisidėti prie to, kad būtų uh, užtikrintas e, politikos derinimas. Energetikos požiūrių tą patį galime padaryti. Kai kuriuose valstybėse narėse energetikos politika yra žymiai sudėtingesnė negu kitose. Mano nuomonė, tokiu būdu mes galim sukurti papildomą vertę. Ir tai puikiai pademonstruoja tokie susitikimai kaip šis. Čia mes turim tokius sprendimus priimti. Daug kas iš jūsų norėjo pasisakyti, bet ne visiems galėjom suteikti žodį, todėl dabar mes pasidalinsime į dvi darbo grupės. Čia lieka biudžetinės drausmės remėjai. O salėje esančioje priešais yra uh, skirta tiems, kurie yra už užimtumo didinimą. Ir pirmininkaus komisijos narys Levandovski dalyvausis diskusijose. Pone Bauls bus e, e, čia E, ji yra Europos parlamento e, ekonomikos komiteto pirmininkė, o ponė Bereš išeina į kitą pusę, į kitą salę. Taigi, e, aš perdodu prašysiu pasisakyti sąrašą ir tie iš jūsų, kas susinervinot, kad nespėjot pasisakysi, galėsit kalbėti per antrąją dalį. Ačiū, dabar posėdį baigėt.